galima sąžininkai atsižvelgti visas frakcijas. Man atrodo, kad vyksta kažkoks tai žaidimėlis. Pirmininkė, pabandysiu Jums atsakyti. Aš manau, kad e, mes turime gerbti maksimaliai pluralizmą ir aš manau, kad aš darau viską, ką reikia ir e, mes turime baigti šią diskusiją ir palikti laiko kitoms diskusijos. Dėkoju e, gerbiamam komisijos nariui, dėkoju parlamentarui parengusiam rezoliuciją, balsuosime rytoj 11.30. Dabar periname prie kitos diskusijos. Tarybos ir komisijos pareiškimas dėl 2012 m. Turkijos pažangos ataskaitos. Pone Kraiton, e, suteikiu žodį Jums. E, aš nesu e, tikra, kad Turkija galės įstoti prie ES iki Airijos pirmininkavimo pabaigos, bet aš tikiuosi, kad diskusija vis tiek bus įdomi. Thank you, Madam President. Um... Ačiū, pirmininkė. <clears throat> Gerbimi parlamentarai. Tarybos vardu noriu nuoširdžiai padėkoti parlamentui už darbą šią temą ir ypatingai noriu padėkoti jūsų pranešėjai, poniai Menroištan. Uh, Jūsų rezoliucijoje paminėta daug svarbių dalykų ir minima taip pat, jog ES bei Turkijos um, santykiuose e, vėlgi ir atėjo svarbus etapas. Turkija yra svarbus partneris, Turkijos ekonomika prisideda prie Europos e, gerovės ir klėstėjimo. E, Turkijos užsienio politika taip pat turi vis svaresnės įtakos regione ir uh, plėtojasi tolesnis politinis dialogas tarp Turkijos ir ES. E, mūsų santykis su Turkija turi ilgą istoriją <clears throat> ir e, visas šis procesas iliustruoja, kiek daug bendrų interesų mes turime, tačiau kol kas dar esą Turkijos santykiai nepasiekė pilno potencialo. E, tai gali atskleisti tiek per darybas dėl stojimo Europos Sąjungoje, tiek kitose dimensijose. Dėl to labai patrasnamai skamba tai, jog atsirado naujas postumis e, e, darybose dėl stojimo. E, aš tikiuosi, kad dar iki airijos pirmininkam pabaigos bus uždarytas vienas darybinis skyrius ir Airija taip pat iš savo pusės dės sukeriavo pastangų, jog būtų siekimo tolesnės pažangos, be abejo, turkai turi savo pusės taip pat padaryti. Šiai dienai e, atsiliepimai, kuriuos mes išgirdome ir iš Turkijos, ir iš komisijos, ir iš ES partnerių, iš tikrųjų yra gana padrasinantis, gana įkvepiantis ir e, labai svarbu, kad šita e, pozityvi darbo atvarkė, vadinamai, e, būtų įgyvendinta darybų procese, bet ne be abejo negali pakeisti paties darybų proceso. E, Kalbant apie jūsų rezoliucijos projektą, taryba e, gali pasakyti, kad Turkija taip pat e, sveikina Turkijo, Turkijos pasangas priimti naują konstituciją, e, kas turėtų prisidėti prie demokratiško ir dalyvavimo užtikrinančio proceso. Tai e, sudarys sąlygas tolesniems procesams. E, E, tarp kitų ir gana svarbaus kurdų klausimo sprendimo. Čia mes galime pastebėti, kad e, procese stebime naujų teigiamų poslinkių, be abejo, kol kas procesas dar yra gana delikačiame etape ir e, yra pavojaus, kad jisai gali nutrūkti. Tačiau tai, kad Abla Kolon PKK vadovas ragino E, kurdus siekti autonomijos e, Turkijos ribose, yra padrasinantis e, poslinkis. Na, be abejo, visi šitie teoriniai poslinkiai galbūt skamba ir optimistiškai, tačiau labai svarbu, kad Turkija taip pat laikytųsi europinių vertybių, kurios yra dalis stojimo kriterijų. Konstitucinė reforma nėra vienintelis prioritetinės, vienintelis prioritetinės rytis. Yra daug uh, kitų e, pažangių poslinkių, pavyzdžiui, Musmeno institucijos, e, žmogaus teisų institucijos įsteigimas, pasiekta pažanga ir e, lyčių lygybės bei moterų teisų užtikrinimas tie e, priemus trečiai teismų reformas paketą ir taip pat e, saugumo pajėgų pervedimo į civiliniam pavaldumui. Tačiau dar reikia nemažai nuveikti. Mes ragintumėm konkrečiai, kad Turkija ir toliau laikytųsi esminių žmogaus teisų bei laisvių tiek savo teisinėje sistemoje, tiek praktikoje. Mums kyla rimtų, rimtas susirūpinimas dėl e, tam tikrų šių laisvių pasiškimo. Mes matome, kad e, ne vienas rašytojas, e, žurnalistas, e, žmogus teisų gynėjas nukentėjo arba jiems buvo iškeltos bylos dėl to, kad jie atvirai išsakė savo nuomonę, nors tai visiškai nebuvo joks smurtinis pasipriešinimas. E, kova su terorizmo organizuotų nusikalstamų taip pat lieka labai svarbis rytis ir labai svarbu, jog nepriklausom... būtų užtikrintas teismų nepriklausomumas, bešališkumas ir panašiai. E, šios dalykus reikia spręsti ne tik apie teisės aktus, bet taip pat ir e, pritaikant jau veikiančius teisės aktus praktikoje. E, yra ir kitų sričių, kur dar reikia šitą nuveikti. Čia mes kalbame, pavyzdžiui, apie religijos laisvę, e, e, nusavybės teisės, profsąjungų teisės, mažumų teisės, vaikų ir moterų teisės, nediskriminacija, lyčių lygybė ir kova su kankinimais bei žeminančiu elgesiu. Na, visi šitie dalykai be abejo daro įtakos ES ir Turkijos santykiams ir darybos procesams. Man pavyzdžiui apmaudu, kad e, nepaisant daugelio raginimų, e, Turkija kol kas nepasirašė papildomo protokolo prie e, asociacijos sutarties. Mes žinome, kur yra problemos. Pirmiausiai E, akivaizdu, kad protokolo nuostas nėra įgyvenamas ir kol to nebus padaryta, e, be abejo, ES negalės judėti darybose į priekį. Mes taip pat tikimės, kad Turkija padarys pažangos link e, normalizacijos santykių su Kipro Respublika, be jokių papildomų didėliojimų. Taip pat reikia pasakyti, kad taryba tikrai apgailestauja, kad per praeitų metų antrą pusmetį Turkija buvo išaldžiusi e, e savo santykius su, su tuo metu pirmininkavusia valstybė. E, kadangi pirmininkauti valstybė yra neatskiriamas Europinės e, institucijos sąrangos elementas ir dėl to e, ją reikia gerbti. Na, šiaip jau mes E, kelime tam tikrus reikalavimus dėl geros kaiminysės santykių, nes tai yra vienas iš kertinių reikalavimų, norint, kad Turkija iš tikrųjų galėtų prieartėti prie ES. E, be to, esame ir konkretesnių santykių, es ir Turkijos e, dvišaliuose santykiuose, pažiūrėjau, vizų liberalizavimo režimas. Taryba buvo paraginta žengti tam tikrų žingsnių liberalizuojant vizų režimą, E, tai yra siejama su admisijos e, sutarties e, pasirašymu. Taryba pritarė, kad būtų plėtojamas dialogas tarp Turkijos ir Europos komisijos dėl emigrantų ir prieglopščio steikimo. Labai svarbu, kad būtų sudaryta redmisijos sutartis ir kad jos būtų veiksmingai laikomasi. Tai tiek, dėkoju uždėmesi. Ačiū dabar žodis ponui Fiuliai. Pone pirmininkė gerbiami ministrė, gerbiami parlamento nariai. Pirmiausia, noriu padėkoti e, pranešėjai, poniai Omen Reutin, už labai aukštos kokybės šiandien aptariamą pranešimą. Pastarojo meto įvykiai e, santykiuose tarp ES ir Turkijos e, leidžia būti optimistais. Pirmiausia, praėjusiu e, gruodžio mėnesį taryboje buvo kalbama apie dėrybų įgautą naują pagreitį. Mes kalbame apie tai, kad nauji dėrybų skirsniai galės būti atverti 2013 metais. Antras dalykas. Mes e, darome pažangą migracijos ir vizų klausimais. Esame tikri, kad greitai galėsime pradėti vizų dialogą su Turkija kartu su E, readmisijos sutarties pasirašymo tarp Turkijos ir ES. Prieš dvi savaitės Turkijos parlamentas prieėmė įstatymą dėl užsieniečių tarptautinės apsaugos. E, kaip tas įstatymas bus gerai įgyvendintas, jis leis išspręsti svarbias vizų srities problemas. Trečias dalykas - užsienio politikos klausimais dialogas tarp ES ir Turkijos tampa aktyvesnis. Mes tikimės, kad dėl to suartės ES pozicija ir Turkijos pozicija. Mes e, e, remime ir esame dėkingi Turkijai už jos aktyvų ir matomą vaidmenį sprendžiant Sirijos klausimą. Jos labai svarbia pagalba humanitariniais klausimais ir e, Sirijos pabėgėlių valdyme. Turkijoje šiandien yra daugiau negu 190 tūkstančių pabėgėlių iš Sirijos. Turkijos ir Izraelio santykių suartėjimas taip pat yra gera žinia. Ponios ir ponai, norėčiau išskirti keletą įvykių įvykusių Turkijos viduje. E, naujosios konstitucijos rengimas e, pasiekė jau e, kritinį etapą, dalyvaujamasis procesas, kurios buvo vykdomas iki šiol, yra mūsų visapusiškai remiamas, drasi iniciatyva įkurti taiką pagaliau valstybės pietričiuose e, suteikia daug vilties, kad bus e, e, pagaliau nutraukti teroristiniai veiksmai ir bus parengtas sprendimas Kurdijos klausimui. Ketvirtojusis teismų reformos paketas priimtas Turkijos parlamente praėjusią savaitę yra labai svarbus įvykis gerbent žmogaus teisės Turkijoje. Tai e, jokių būdų nereiškia, kad vyriausybė nebeturės priimti tolesnių reformų. Turkijos teisės aktuose dar išlieka nuostatų, kelia, kurios kelia susirūpinimą. Pirmiausia, e, nuostatos susijusios su žodžio laisvė ir susirinkimu bei būrimosi laisvė. E, ir šias problemas būtina spręsti. Aš suprantu, kad e, neišspręsti klausimai bus įtraukti į būsimą žmogaus teisų veiksmų planą, kuris tikiuosi bus užbaigtas renkti greitai. Dėl Kipro. Europos komisija e, mano, kad e, bus greitai pradėtos visa teisės dėrybos, siekiant e, greitai užbaigti dėrybas, nors mes ir suprantame, kad Kipro administracijos, Kipro Respublikos pirminiai prioritetai dabar yra kitokie. E, neturėtų būti jokių tabų siekiant Kipro klausimą iš esmės išspręsti. Aš tikiuosi, kad bendrai palankiai susiformavusi aplinka suteiks pakankamai galimybių e, rasti naudingą sprendimą ir Graikijos Kipro, bendru, ir Kipro Graikijos bendruomeniai, ir Kipro Turkų bendruomeniai. E, šis problemos išsprendimas ženkliai prisidės ir prie verslo aplinkos pagerinimo ir dėl salos ekonominio potencialo išnaudojimo. Tai bus labai naudingai, skaitant ir energetikos rytyje. Ačiū uždėmesi. Ačiū ponė Fiulė. O dabar suteiksiu žodį poniai Omai Reuten, e, kuri rengia pranešimą šią temą. Jums skirtos trys minutės. Ačiū. Pirmininkė, gerbiami kolegos. niekada um, um, nėra tinkama laiko kalbėti apie ES ir Turkijos santykius. Visiškai neseniai uh, Turkijos parlamentas patvirtino teisingumo sistemos reformą. Aš visiškai uh, pritarčiau komisarui, o taip pat ir poniai Kreiton, uh, kad mes e, turime pagalbėti ir apie Turkijos ketinimus šioje srityje. Manau, kad Turkija pasuko teisinga linkme. Toliau veiksmų planas dėl žmogaus teisų. Panašu, kad ir čia yra teigiamų rezultatų. Dar norėčiau paminėti ir užsieniečiams skirtą įstatymą, apie jį kalbama jau kurį laiką. Panašu, kad Turkija elgesi e, konstruktyviai darybose su kurdų lyderiu ir taip pat manau, kad tam pritarė ir pilietinė visuomenė. Panašu, kad pastebima pažanga ir e, santykiuose tarp Turkijos ir Izraelio visiškai neseniai e, buvo atsiprašyta už naujausius įvykius Buvo atšauktas embargo 22 darybiniam skyriui ir tikiuosi, kad darybos prasidės artimiausiais mėnesiais. Dabar dėl 19 skyriaus ir socialinės politikos. Turkija likščiau tos skyrius nenorėjo atidaryti, dabar panašu, kad nuomonė pakeista ir aš to džiaugiuosi. Taigi būtent tokiame kontekste mes aptarinėjame šiandien šį rezoliucijos projektą. Manau, kad ES turėtų ir toliau e, tęsti konstruktyvius santykius su Turkija bei jos plėtoti. E, jie turi būti konstruktyvus ir dėrybinio proceso kontekste. Tam, kad e, tai būtų galima pasiekti, abi šalis turi, abi pusės turi prisimti įsipareigojimų. Dėl dėl reformų. Iš tikrųjų reformos reikalingos, bet jų turi imtis pati šalis. Jeigu Turkija nori e, moderni, e, klestinti šalis, ji turi įgyvendinti reformų procesą. Labai svarbu, kad būtų užtikrinta žodžio laisvė. Atskirtos trys minutės, ar net yra visi kalbėtoje? Taigi, Aš sakiau, kad labai svarbu, kad būtų išlaikytos žmogaus teisės, e, religijos laisvė, moterų bei vaikų teisės panašu, kad Turkija eina teisinga linkme. Man atrodo, kad vis dėlto dar šiokių tokių problemų yra. Aš stengiausi pat e, parengti sąžiningą, subalansuotą rezoliuciją. Sveikinau Turkiją dėl to, kad ji uh, įgyvendina reformas, bet tuo pačiu metu e, ir kritikavau šią šalį, kai tai buvo reikalinga. Man atrodo, kad dabar Turkija su nauja vyriausybė turi galimybių išspręsti kurdų problemą, e, pasiekti naują susitarimą su kurdais ir aš tikiuosi, kad tai atsitiks dar šiais metais. Toliau panas Obiolis 2 minutės 30. Miramos la situación tanto en Turquía como en la región. Ačiū. Jeigu pažvelgtumėm, kokia patys susiklosti Turkijoje ir aplinkinėme regione, galima prieiti prie išvados, kad daugiau pastangų siekiant e, užmėgsti konstruktyvius santykius tarp ES ir Turkijos yra tiesiog absoliuti būtinybė. Tai mes ir matome pranešime. Pranešimas buvo parengtas mm, visuotinio sutarimo pagrindu ir dėl to tikiuosi, kad e, jisai susilauks plataus mūsų institucijos palaikymo. E, kalbant apie pranešimo rengimą, e, visų pirma, norėčiau pasinaudoti progą ir pasveikinti pranešėją. Mūsų frakcija kėlė tris pagrindinius prioritetus. Pirmasis tai buvo sustiprinti vaisingus ir pozityvius santykius, kurie jau nustovės Turkija. Mes norime, kad ir toliau šitą pozityvę gaidą būtų plėtojamas bet koks bendradarbiavimas ir taip pat stengiamės e, parengti e, pozicijas, kurios būtų kaip galima panašesnės e, bendradarbiavimo srityje. Ypatingai kalbame apie E, bendras pastangas e, tokiame regione kaip e, artimiai rytai, kur, kuris iš tikrųjų yra draskomas konfliktų ir kuriame daug sudėtingų situacijų. Mes norime pasiekti pažangos, mes norime pasitumėti į priekį, kai kalbame apie darybas dėl stojimo, be abejo norime, kad būtų atidaryti nauji darybiniai skyriai. O kalbant apie trečią prioritetą, be abejo nesikišdami jokiais būdais į vidaus reikalus, mes vis tik tai turime pasistengti ras būdų palaikyti demokratinius procesus Turkijoje, nes labai svarbu, kad šie dalykai vyktų Turkijoje. Dabar gyvendam visai lė reformų, e, primti nauji įstatymai tiek dėl teismų, tiek dėl žmogaus teisų užtikrinimo, lygių galimybių užtikrinimo moteriams. E, tiesa, kai kurios reformos šiek tiek prieštaringos ir mes be abejo norime iš savo pusės užtikrinti, kad rezultatas būtų kaip galima pažangesnis, kaip galima demokratiškesnis. Toliau vyksta institucijų reforma, ji irgi yra labai svarbi ir galų galia visas taikos procesas. Po dešimtmečių trunkučio konflikto, kuris E, atnešė daug nuostolių ir nusinešė daug gyvybių, e, tiesiog milijonų dolerių pareikalavo. Dabar galų gale, e, padedant ES, atsiranda galimybė šį konfliktą išspręsti. Ačiū, toliau Oslamzorf. Labai ačiū. Europos parlamentas šiais metais vėl siunčia e, Turkiai dviejopą signalą. Viena vertus mes remiame Turkijos vykdomą reformų procesą, tačiau antra vertus mes reikalavome, kad būtų atlikta dar daugiau reformų, kad būtų pasiekta spartesnė ir geresnė pažanga. Aš manau, kad dabar atėjo laikas e, Turkijai parodyti, kad e, ji turėtų toliau tęsti reformas. E, gerbiamas, e, gerbiama ministrė, gerbiamas komisarė, jūs sakėte, kad jau pažanga šiokia tokia pasiekta, bet kyla ir esminiai klausimai dėl pagrindinių žmogaus teisų ir laisvių, dėl žodžio laisvės, e, raiškos laisvės. Tai yra esminiai dalykai ir aš žiūriuosi, kad jūs juos iškėlėte, tai tikrai reikėtų pasigilinti. Aš galėčiau pakartoti tik štai, ką šalis, kuri derasi dėl stojimo į. Um, E, Europos Sąjunga e, užima labai žemą vietą pagal reporteriai be sienų organizacijos klasifikavimą. Ten tikrai kyla didžiulis pavojus žurnalistams. E, buvo ir neteisingų um, teismo sprendimų žurnalistų atžvilgių Turkijoje. Mes turime Turkijai aiškiai pasakyti, kad daugiau to nesitaikstysime stojimo procese. Aš labai apgailestauju, stauju kad į konstitucijos procesą nepavyko glaudžiau įtraukti Europos tarybos ir Venecijos komisijos. Venecijos komisijos padėtis tikrai e, mus verčia susimastyti. ES e, nėra kažkokia tai svetima jėga, kuri kištusi į e, Turkijos reikalus. Europos taryba gina žmogaus teisės. Vis dėlto manau, kad turėtumėm matyti ir kitokių galimybių. Norėčiau paminėti Abdulą Otsalarą atvejį. Tikrai manau, kad dabar atėjo lemiamas momentas išspręsti kurdų problemą. Manau, kad svarbu spręsti ir terorizmo problemą, įvedant antiterorizmo įstatymą. Uh, Svarbu kai kurias problemas išspręsti kartą ir visiems laikams. Manau, kad kurdai nusipelnė gyventi ramiai ir to nusipelnė taip pat ir Turkija. Man atrodo, kad dabar tikrai atėjo pats laikas, kad Turkija gyventintų tinkamas reformas. Tai e, tikrai paskatintų ir palengvintų Turkijos stojimo ES procesą. Ačiū. Dabar žodis poniai Flautrui, trys minutės. Ačiū ponė pirmininkė. Tiesa ta, kad nedažnai šiame parlamente turime galimybę įvertinti e, politinį judėjimą, kuris yra toks išskirtinis, koks, e, kad apima ne tik Turkiją, bet ir visą regioną. Ir čia mes kalbame apie santykius tarp ES ir Turkijos. Reikia pasveikinti Rija Uma Reuten, kuri pavyko, kuriai pavyko parengti politinės partnerystės pranešimą. Uh, E, nebūnant e, globėjiška ir bandant įvertinti situaciją ir problemas, kurios yra labai jautrios politiškai, tokios kaip e, mažumų problemos, moterų klausimai, žmogaus teisų klausimai arba aplinkos apsaugos klausimai. Aš manau, kad šis pranešimas yra labai naudingas šiomis aplinkybėmis ir aš sveikinu pranešėjai parengus tokį dokumentą. Diplomatiniuose santykiuose mes kalbame apie labai svarbius politinius pokyčius. Uh, Prancūzijos politiniai pokyčiai jau atnešė aiškių pokyčių. 22 skirs, skirsniui buvo paskelbtas veto ir aš matau, kad jau yra pradėtos diskusijos dėl taikos labai drąsiai ir, sakyčiau, džiuginančiai e, su Turkijos administracija. Jie tarėsi su savo partneriais kurdais Aš apgailestauju, kad tarp mūsų dar yra daugiau negu 40 parlamentarų, kurie nori išbraukti mūsų duodamą signalą 20, 23 ir 24 dėrybų dalies atvėrimo. Tie, kas remia demokratinės reformas Turkijoje, turi remti ir tuos e, galingus svertus, E, kurie yra reikalingi 23 ir 24 skirsniams atverti. Tai yra pagrindinės teisės, teisingumas, laisvės užtikrinimas, teismų teisingumo užtikrinimas, nes kol kas labai apgailestauju e, dėl to, kaip tos problemos yra vertinamos mūsų institucijose. Tai, kas vyksta šiandien Turkijoje, e, manau, mūsų dar nėra visapusiškai vertinta. E, kalbame apie tiesioginės dėrybas tarp tokių žmonių, kurie yra kalėjime, e, turiu galvoje Čelaną ir pono Erdohano, kurį labai plačiai remia pilietinė visuomenė. Ir tai yra labai svarbus pastebėjimas susijęs taip pat su diskusijomis dėl naujosios konstitucijos. Mes kalbame apie naują pilietybės apibrėžimą, apie galimybę mokyti savo gimtają kalbą, apie decentralizaciją ir demokratėjimą visoje ES. Visa tai yra susiję su kurdų klausimo politiniu išsprendimu ir su taikos proceso pažanga. Manau, kad e, raginimas, kad visos Europos institucijos paremtų šį procesą yra būtinas. ES negali nieko aukoti šioje srityje. Mes jau turim e, nemažai patirties taikos, kurime mes žinome, kad reikia siekti politinio kompromiso, politinio dialogo, pagarbos politinėme dialoge, kurio kol kas labai ženkliai trūksta Turkijos politinėje erdvėje. E, pone Flautra, yra melinoji kortelė. Ar sutinkate atsakyti? Ponas Dartmus. Pone Flautra, aš matau, kad jūs uh, uh, esate neblogai susipažinusi. Kalbant apie Turkiją, ar esate kada nors įvertinusi, kokį poveikį aplinkai uh, jūsų valstybėje turi tas faktas, kad 73 milijonai Turkijos uh, piliečių gauna absoliučią teisę gyventi ir įsikurti Prancūzijoje. Madame Flautre. Aš e, gal nelabai aiškiai supratau jūsų klausimą. Kolegos, tik tai žinokite, kad e, pakeitimai, e, kuriuose atsispindi mūsų susirūpinimas dėl greitų pokyčių ir Turkijos gana E, senų modelių e, ekonomikos augimo plitimas e, buvo paremtas mūsų frakcijoje su Omaroitė, mes tai paremėme. Aš nežinau, ką jūs norėjote pasakyti apie poveikį aplinkai susijusiu su, sąlyga, su tuo, kad Turkija įstos į Europos Sąjungą. Aš visuomet diskutuojant su savo kolegomis Turkijoje ekologijos klausimus keliu, klimato klausimus keliu, brandolinės energetikos klausimus keliu ir reikia pripažinti, kad Turkijos ekonominis augimas e, turi būti susijęs su aplinkos apsauga. Ačiū ponė Flautr. Dabar žodis ponui Tenok dvi minutės. Turkija yra ekonominė politinė tvirtovė, kuri ir e, svarbi šalis, e, esanti Europos ir Azijos sandoroje ir turint įtaką abiejose žemynuose, e, tokios yra istorinės realijos ir dėl to be abejo mes turime pripažinti Turkijos svarbą ir stiprinti partnerystės ryšius su ją. Turkija yra demokratija, kuri nusipelno gilesnio europinio integravimo, ypatingai vertinant jos įtaką atimuose rytuose ir Vidurinė Azijoje. Daugelį šių procesų parlamentas turėtų sveikinti ir šitas suartėjimas iš tikrųjų yra gera naujiena ypatingai tiems, kurie tikisi, kad rytų viduržemėros regionus artimieji rytai bus stabilesni. Taigi reikia sveikinti šias pastangas. Taip pat labai puiku, kad nesiniai pasiektas susitarimas su Kurdų darbininkų sąjunga PKK e, dėl ugnies nutraukimo. E, visą tai turėtų palengvinti e, santykius tarp Turkijos ir ES. Bet kita vertus, esame ir šešėlių tam tikrų. Pavyzdžiui, mes labai nusivylėme kol kas e, Turkijos santykiai su Kipru ir labai sunku būtų galvoti apie Turkijos e, narystę ES, kol Turkija atsisako pripažinti Kipro e, teritorinį vientisumą ir kol nebus vykdomi Ankaros protokolai, nors Turkija prisėmė tam tikrus įsipareigomus. Taip pat nekarta buvo kalbama apie tai, kad E, Turkija e, palaiko sukėlius Sirijoje ir be abejo aš galiu sveikinti šitas pastangas e, palaikyti kovotojus prieš Sado režimą, bet kita vertus tai destabilizuoja regioną. Ir galų gale labai svarbu, kad Turkija e, užtikrintų savo mažumų teisės, e, nesvarbu, ar jie būtų sirai, ar jie būtų kurdai, ar jie būtų krikščionys, ar jie būtų dar kas nors. E, esama daug nespėsų klausimą, bet vis dėlto Reikia paminėti taip pat, kad e, Turkija e, tebelieka mūsų svarbus partneris, taip pat svarbus NATO partneris. E, todėl labai svarbu, kad Turkija ir toliau siektų Europinės integracijos, kurios iš tikrųjų jie norėtų pasiekti. Ačiū. Tanok, dabar pusantros minutės, panus Belder, FD vardu. Ačiū pirmininkė. Rytoj sukak šeši metai nuo tada, kai čia pamardo. E, ne, kai, kai, kai, kai vyko čia pažudinės ir e, man teko sutikti su vienas šaukų e, našle ir jinai e, išsakė viltį, kad vis dėlto galų galia teisingumas triumfuos ir bus nubausti tie, kas nužudė jos vyrą. Taigi man tenka kelti šitą nemalonų klausimą. Ar yra kokios vilčių, kadangi teismas, teismo procesas labai užvilkintas, ar galima tikėtis, kad e, procesas taps nors kiek skaidresnis? E, Turkija e, šiaip ar taip turėtų bent jau būti laikoma teisinė valstybė ir aš manau, kad krikščionis bei kitos mažumos nusipelno visokio palaikymo. E, tiek dėl vykstačio teismo proceso. Dar vienas klausimas su tuo pačiu teismo procesu. Kaip tik praeitų savaitės pabaigoje auk aukas, aukų šeimą ginantis teisininkas pats susilaukė grasinimų e, nužudyti. Turkijos valdžios institucijos. E, e, ar, jų, tai yra, ar jūs žinote, ar turkų valdžios institucijos imasi kokių nors priemonių užtikrinti šito advokato saugumui? Galbūt reikėtų kreiptis į Turkijos valdžios institucijas ir paprašyti, kad jos imtųsi uh, veiksmingų prevencinių veiksmų e, užkirsti kelią tokiam grasinimam. E, kalbant apie santykius tarp ES ir Turkijos, be abejo, Europos e, institucijos turėtų skatinti Turkijos valdžios institucijos užtikrinti apsaugą, kad ir, pavyzdžiui, žydų kilmės leidėjams, kurie taip pat sulaukia panašių grasinimų. Dabar ponas Haidžiordžų, santros minutės. Ačiū. Aš jau keletą metų dirbu šiame parlamente ir man susidarė toks įspūdis, kad šiame pranešime yra atspindėta ir jėgų pusiausvyrą Europos parlamente. Vietoj to, kad būtų e, nagrinėjamos gilios Turkijos e, problemos, man atrodo, kad vis dėlto tai turėtų būti ir komisijos užduotis Europos parlamentas neturėtų stengtis dirbti laviruodamas tarp įvairių pozicijų. Kurdų problema yra tikrai labai aštri. Kaip e, šiame pranešime, e, nagrinėjama šiame e, problema, panašu, kad kažkas patalpinamas į kalėjimą vien tik dėl to, kad buvo panašus į Otsalarą. Man atrodo, kad e, Turkija kol kas dar tikrai e, nėra pajėgi išspręsti tokią didžiulę problemą. Jeigu mes norime padėti, turime būti atviri, mes galime parodyti kryptį, e, kaip galima problemą išspręsti, bet nepamirškime ir Kipro problemos. Kiekvieną dieną kalbame apie tai, kad iš Kipro turi būti išvestos Turkijos pajėgos ir kad Sant Augusta turėtų būti gražinta Kiprui. Uh, Galų gale pasakykime, kad ko gero ir ne tik parlamente, bet ir mūsų galvose yra disbalansas. E, Turkija kelia grėsmę Kiprui. Duokime galimybių ir Kiprui arba kitai šaliai pradėti energetikos skyrių, kaip kad reikalaujama pranešime. Ačiū toliau, panas Daf. Ar jūs norėtumėt pasisakyti šiuo klausimu? Jeigu aš jums suteiksiu uh, teisę pasisakyti dabar, tai jums žodžio nesuteiksiu vėliau, nors jūs esate kalbėtojų sąraše. Tai kada jūs norite pasisakyti, ar dabar, ar tuo laiku, kuris jums paskirtas, kaip jums labiau patiktų? Apsispręskite pats. Ačiū, pirmininkė. Man atrodo, kad jeigu e, kažkas paprašo galimybės užduoti klausimą pagal mėlynos kortelės procedūrą, tai nereiškia, kad tokį žmogų reikia išbraukti iš kalbėtojų sąrašo. Pirmininkas ponas Daf, aš tiesiog norėčiau suteikti galimybę pasisakyti visiems, kurie to norėtų. Dėl darbo tvarkos. Ačiū pirmininkė. Tikrai labai jūs gerbiu. Tačiau noriu pasakyti štai, kad šiuose diskusijose dalyvavau daug kartų ir turėjau galimybių e, pasinaudoti mėlynosios kortelės e, procedūrą. O jūs, ponė, esate vienintelis pirmininkas, kuris neleidžiate žmonėms pasinaudoti mėlynosios kortelės procedūrą. Galbūt jūs ir galėtumėte sukurti e, savo taisyklę, bet tai yra asmeninė taisyklė ir ji trukdo diskusijas. Taigi aš pirmininkė tikrai norėčiau jūsų paprašyti apsigalvoti, dar kartą persvarstyti. Dėkoju. Aš apie tai pagalvosiu. Aš tikrai apie viską visada pagalvoju, bet aš norėčiau diskusijas baigti laiku ir norėčiau suteikti galimybę pasisakyti visiems, kurie yra kalbėtojų sąraše. O jūs ko norite? Ar norite mėlynosios kortelės procedūros ar dėl darbo tvarkos? Dėl darbo tvarkos. Pirmininkė, aš suprantu, kad galbūt jūs nenorite suteikti galimybės pasisakyti ponui DAF, nes jis galės pasisakyti paskui. Bet jeigu jūs jau dabar yra kalbėtojų sąraše ir kalbės e, savo frakcijos vardu, jūs negalite jam atimti galimybės pasisakyti dabar pagal uh, mėlynosios kortelės procedūrą. Man atrodo, kad jūs iš viso uh, žlugdote dinamišką diskusiją. Ačiū, ponas Tenak. Aš um, išgirdau jūsų nuomonę. Gerbiu jūsų nuomonę, tačiau šiuo metu posėdžiui pirmininkauju aš. Ir jeigu ponas DAF pasisakys vėliau, tai jisai galės uh, sureaguoti ir į kitų kalbėtojų pastabas. Dabar suteiksiu žodį poniai Stasin. Ačiū. ES sutartyje yra nurodyta, kad visos valstybės narės e, turi e, laikytis sutarties principų ir jeigu kita šalis laikosi sutarties principų, ji gali e, prašytis įstoti į ES, tačiau Turkija nuolat pažeidinėja tokius principus. Mes kalbame apie laisvę, lygybę ir kitus principus, kurių Turkija nepaisa. Taip, tikrai galbūt Turkija norėtų tapti modernę šalimi, tačiau dar tikrai reikia daug ką nuveikti. Matome, kaip yra baudžiami žmonės. Vien tik tais dėl to, kad jie išsakė savo nuomonę ir jų nuomonė kartais laikoma kaip žaidimu um, islamui. Taigi, aš manau, kad tikrai um, teismo sprendimas žinoma pianisto atžvilgių taip pat gali turėti labai skaudžių pasiekmių. Panašu, kad Turkija nėra europietiška šalis, niekada tokia nebuvo ar nenori būti. Turkija neturė, net, šiuo metu nepriklauso Europos Sąjungai. Ką toliau ketinate daryti? Ar tęsti darybas, ar jas sustabdyti? Ačiū. Na, e, ką tik visiškai neseniai įvyko diskusija su ponu e, Dartmouth ir ponu Tenak. Ir paskui aš neteisingai pristačiau kitą kalbėtoją, taigi atsiprašau už savo klaidą. Dabar baigia, kalbėtis, baigia kalbėti parlamento nariai pasisakę frakcijų vardo, dabar uh, suteiksiu žodį ponui Brok. Ačiū pirmininkė. Uh, gerbiama ministrė, e, komisijos atstovai, ponios ir ponai. Be abejo, Turkija yra labai svarbi ES partnerė, esminė partnerė. Tai yra esminė partnerė, e, su kuria mes turime strateginių interesų. Man atrodo visiškai teisinga siekti, kad Turkija toliau vystytųsi, kad uh, Um, Turkija būtų įtraukta į europinį ir transatlantinį dialogą. Tuo suinteresuota Europa. Manau, kad tuo suinteresuota ir Turkija. Jeigu Turkija nori užtikrinti savo poziciją ir toliau plėtoti, ir kalbu ne vien tik tais apie ekonominę sritį. Vis dėlto, man atrodo, kad Turkija galėtų būti stabilumo inkaras tame regione. Ir aš tikrai džiaugiuosi, kad uh, vėl pagerėjo, arba bent jau atrodo, kad pagerėjo santykiai tarp Turkijos ir Izraelio. Taigi, tai tikrai gali padėti sukurti didesnį stabilumą regione. Jūs sakėte, kad dar yra daug tokių sričių, kurios ir mums yra aktualios, tai, pavyzdžiui, yra energetika ir energijos transportas rytis. Šios rytis aktualios tiek Turkijai, tiek ir ES ir aš manau, kad į šias rytis turėtumėm sutelkti savo dėrybas. De reikėtų siekti dėl, susitarimo dėl darybinio paketo, nepriklausomai nuo to, ar galų gale uh, Turkija įstos Europos Sąjungo ar ne. Buvo pateikta ataskaita apie Turkijos pažangą, apie teisinę šalies sistemą, uh, E, religijos laisvę, žodžio laisvę ir taip toliau. Ir vis dėlto buvo parašyta, kad kol kas šioje srityje dar neįvyko proveržis ir tai yra esminis dalykas, jeigu e, mes kalbame apie žodžio laisvę, religijų laisvę, paminėjome ir pianisto atveju, mažumų atvejus. Man atrodo, kad čia dar tikrai pažangos nėra. Neverta net ir minėti rankaros protokolo, kur taip pat dar reikia siekti pažangos. Aš norėčiau paraginti komisarą daryti desnį spaudimą šiais klausimais. Vis dėlto mes turime suprasti, kad Turkija uh, turi suvokti, kad bus ir jai e, tam tikrų sąlygų, jeigu ji toliau nori dėrėtis dėl uh, stojimo Europos Sąjungos. Aš tikiuosi, kad jūs tai suprantate. Ačiū. Ačiū, Almrek. Dabar Ročiak, 2,5 minutės. Kolegos, panė ministrė, komisarai, šitas pranešimas pasirodė laiku, lyginant su ankstesniais metais, iš tikrųjų atsivėrė naujų galimybių pasiekti lūžį ES ir Turkijos santykiuose. Visai svarbių ir pozityvių elementų dabar uh, iškilo. Visų pirma, stojimo dėrybos galų gale yra atnaujintos po dviejų metų visiško štilio. Uh, Toliau vėlgi buvo atvertas darybinis skyrius dėl regionės politikos ir aš tikiuosi, kad kaip galima anksčiau bus atverti ir kiti darybiniai skyriai. E, toliau antra, komisijos e, pozityvi darbo tvarkė duoda rezultatų. Pavyzdžiui, matome akivaizdžią pažangą sudarant sustarimą dėl redmisijos ir e, taip pat e, pasistumė prieki procesas e, dėl visų liberalizavimo. Na, Vėliausia naujiena, kad gali būti spręstas uh, e, kurdų klausimas, irgi atrodo visiškai netolimos ateities perspektyva ir tai leistų užverti krūviną ir liūdną Turkijos istorijos puslapį, o taip pat tai gali be abejo e, padaryti teigiamą įtaką Turkijos stojimo procesui, e, saugumui regione užtikrinti, ypatingai e, santykiuose su Sirija. Be abejo, dar daug reikia padaryti. Visų pirma, ir virš visko, E, atsiveria galimybė parengti naują demokratišką konstituciją. Šis procesas bus be galo svarbus. Turkijos demokratinė ateitis e, ir jos vieta Europoje iš esmės priklauso nuo to. Taigi yra šansų, kad šis konstitucinis procesas sustiprins tiek demokratijos pagrindus, tiek ir e, platesnį visuomenės dalyvavimą ir e, galų gale pasaulietinės valstybės tvirtinimą e, Turkijoje. Be abejo, kalbame apie įvairius spareigojimus. Buvo minėta 23-24 drybiniai skirsniai e, teisinė valstybė, teismų sistemos funkcionavimas ir panašiai. E, būtų puiku, jeigu šie darybiniai skyriai būtų daryti. Kitas skyrius yra energetika. Jis yra labai svarbus tiek Turkijai, tiek ir ES. Taigi mes turime iš tikrųjų daryti viską, kad šitas darybinis skyrius vėl būtų atidarytas. Na ir be abejo esama klausimų, kur reikia stiprinti bendradarbiavimą, kai kalbame apie strateginius klausimus, saugumo klausimus ar panašiai. Nagi, pažiūrėkite, kas vyksta Sirijoje, kas vyksta artimuose rytuose. Ir panašiai, e, Turkija vėlgi čia yra labai svarbus partneris. Ir e, bendradarbiavimas atitinka tiek Turkijos, tiek ES interesus. Todėl mes turėtumėm siekti artimesnio bendradarbiavimo e, tarp Turkijos užsienio reikalų ministerijos ir europinių institucijų. Atsiprašau, pirmininkė, kad truputį uždėlsiu laiką. Uh, Ačiū, ačiū. Liberai, toliau ponas Dab. Andrew Dab. E, aš manau, kad kurdų, norint tikrai išspręsti kurdų problemą, kurdų klausimą, tai reikia sieti su, su konstitucinė reforma ir turi būti pakeista supercentralizuota Turkijos Respublikos struktūra. Tai reikštų, kad e, dalis galių iš Ankaros turi būti perduota vietos arba regioniniams valdžios institucijoms, įskaitant taip pat ir galimybę išrinkti provincijų valdytojus. Tačiau be abejo reikia kelti klausimą, dėl ką galima decentralizavimo. E, kyla klausimas, ar tai iš tikrųjų būtų suderinama su akivaizdžiu pono Edhano siekiu, pagėdavimu paversti Turkiją prezidentinio valdymo valstybę, prezidentiniu režimu. Uh, vyksta tam tikras konstitucinės sutaikinimo procesas ir mm, būtų iš tikrųjų apmaudu, jeigu augantis ministro pirmininko nekantrumas bei tam tikri autokratinių tendencijų pasireiškimai pakirsto šį subtilų ir e, sudėtingą konstitucinių reformų procesą. Ačiū. Muchas gracias, Andrew. Tiene la palabra por un... Labai ačiū, Andrew. Dabar vienai minutį žodis ponui Demes Maker. Ačiū pirmininkė. Visų pirma, manau, kad e, santykiuose tarp Turkijos ir ES yra nemažai problemų ir e, dauguma raktų e, rasti sprendimą yra būtent Turkijos rankose. Pavyzdžiui, kad ir turkų e, kurdų santyki. Faktiškai viskas kol kas vyksta vienašališkai, tas žaidimas į vienus vartus ir mes be abejo gana atsargiai turime žiūrėti į tą atnaujintą darybų procesą su Ablocelanu, e, e, apie tą susitikimą su 49 atstovais. E, atrodo, kad dabar viskas kol kas į viską kol kas žvelgime per rožinius sakinius, tačiau ne viskas yra taip gražu. Iš tikrųjų, pavyzdžiui, žurnalistai Turkijoje nesijaučia taip labai saugus Turkijoje, kaip galima būtų pagalvoti. Ir ES savo darybiniam procese turi e, e, iš tikrųjų spausti Turkiją, kad jinai užtikrintų visokiojo paskurdų e, laisvas ir teisės. Tai yra laisvę naudoti, teisę naudoti savo kalbą, teisę religiją, teisę į asociacijas ir autonomiją ir daugelį kitų. Ačiū. Jeigu Būtų, būtų gerai, kad jūs kalbėtumėte tokiu tempu, kad vertėjai vis dėlto spėtų jūs versti. Nenorėjau nutraukti jūsų pasisakymo, bet e, iš vertėjų gavau signalų, kad reikėtų stabdyti kalbėtoją. Ponas Zagradėl. Nėra bejonių, kad mes e, kalbame apie visiškai kitokią valstybę, negu Turkija buvo prieš dešimt metų. Per šį laikotarpį Turkija iš tikrųjų tapo regiono galių centru jos įtaka labai išaugo. Šį rytą vyko gyva diskusija dėl Kipro ir pons Komedit šį rytą pasisakė žaliųjų frakcijos vardu. E, na, vargu ar galima tikėtis, kad aš e, dažnai palaikyčiau jo poziciją, bet e, šį kartą pritarsiu vienai jo pastabai, kai jisai pasakė, kad atsivėrė galimybių langas įveikti salos padalinimo problemą. Ir jis tikrai, ko gero, buvo teisus tokia situacija susidarė, be abejo, e, jeigu bus padarytos nuoširdžios pastangos, grindžiamas gera valia ir abi vietinės bendruomenės parodys geros valios apraiškų. E, tai be abejo galėtų e, padaryti labai pozityvų poveikį, atsivertų naujos galimybės turizmui, galbūt taip pat gamtos turtų, tokių kaip nafta ir dujos eksploatavimui ir panašiai. Taigi aš raginčiau iš tikrųjų E, pasinaudoti, drąsiai pasinaudoti šiuo atnaujintų Turkijos statusu kaip regioninės galybės ir e, galbūt ES iš tikrųjų galėtų padėti spręsti Kipro problemą, kadangi ES iš tikrųjų turi geros patirties e, įvairias krizės paversti naujomis galimybėmis. Taigi būtų puiku, jeigu tai įvyktų ir šį kartą. Kągi labai ačiū, o dabar vieną minutę ponui Slavrakos. Ačiū pirmininkė. Sveikinu ponę Amadraitin e, parengusią šį pranešimą. Iš tikrųjų, dokumentas labai atsargiai, labai kruopšiai parengtas ir galima būtų balsuoti už jį tiesiog be jokių pakeitimų. Ir e, tai yra graži dokumentų rengimo tradicija. E, na, noriu pasakyti, kad nepaisant to, kad e, Turkija padarė santykinai nemažą pažangą įgyvendama e, ekonominius kriterijus, vis dėlto dar yra daug įvairiausių išlygų vykdant politinius kriterijus. E, pavyzdžiui, Kazbelė, tai yra karo stovė su Graikija, tebėra, tebelieka galioti. E, taip pat e, neįspręstas e, konfliktas su Kipru. Taigi vyriausybė iš tikrųjų turi normalizuoti šios santykius, taip pat toliau tęsti teismų reformą ir taip pat užtikrinti religijų laisvę, užtikrinti žmogaus teisės. Mes turime kalbėti apie Turkijos įsipareigojimus susijusius su migracija. Na, kita vertus, negalime nematyti ir pozityvių elementų, pavyzdžiui, galima kurdų klausimų sprendimas, taip pat demokratinės reformos ir Turkijos vaidmuo e, sprendžiant Sirijos klausimą. Ačiū pirmininkė. Tuo prašau intervenciją. Labai ačiū. Dabar vieną minutę ponas Vilimajer. Dėkuoju, ponė pirmininkė. E, mano frakcijos kolega jau kalbėjo apie mūsų poziciją. Ir aš norėčiau išskirti tai, kas, man atrodo, yra esminės reikšmės. Ir aš norėčiau, kad ES tuo požiūriu duotų aišku ženklą Turkijai. Turkija niekada negalės tapti ES dalimi, jeigu ji e, okupuos šiaurinę Kipro dalį. 37 procentus e, Kipro teritorijos yra okupavusi Turkija. 47 tūkstančiai karių ten dislokuota neokolonizacijos politika yra vykdoma šiaurinėje salos dalyje. Ir žmonės, kurie nėra turkai, yra stumiami iš Kipro e, tos okupuotusios dalies. E, tai e, trukdo visuomenės integralumui, vientisumui. Taigi turime duoti labai aišku signalą, kai jeigu Turkija nori tapti taikos faktoriumi regione, tai ta okupacija kelia labai rimtų problemų. Kipro teritorija yra nelegaliai okupuota. Toks turi būti mūsų labai aiškus ženklas, suformuluotas kuo konkrečiau ir aiškiau, kad e, administracija dirbantis Turkija į tai atsižvelgtų. Turiu panas Obermain vieną minutę. Da. Ačiū pirmininkė. Šiandien ryte uh, žalieji pateikė labai įdomų pasiūlymą dėl uh, Kipro išgelbėjimą buvo siūlyta šalį suvienyti ir um, Turkija priėmus į ES ir Turkijos investicijos Kipre iš karto atsidurti ES. Dabar um, šalis vis dėlto dar yra padalinta į dvi dalis. E, Turkijoje taip pat e, yra ir paralelinė kultūra ir ji pastebima ir Vokietijos miestuose. E, taip pat reikia pasakyti, kad Turkijoje, tiksliau Turkijos užgrobtoje Kipro teritorijoje buvo sugriautos krikščionių bažnyčios. Taigi, man atrodo, kad mes turėtumėm Turkijai aiškiai pasakyti, kad galime nutraukti dėrybą su Turkija, uh, ir e, investicijas arba pagalbą e, Turkijai tam, kad viską galėtumėm investuoti Kipre. Ačiū. Dabar pusantros minutės ponė Janaku. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Pranešimas, kurį parengė mūsų kolego Maraitin, yra labai gerai subalansuotas. Ji šiuo klausimu pranešimus rengia jau daugelį metų ir ji atidžiai stebi pokyčius Turkijoje. Iš tiesų, matome, pažangos ir judėjimo į priekį. Tačiau Turkija dar nėra Europos valstybė. Problema yra ta, kad politinių lygių pažangos yra pasiekiama, tačiau Turkija toliau, išliek, toliau neigia Ankaros protokolą ir savo okupacinės pajėgas palieka Kipre. Turkija nepripažįsta uh, Ankaros protokolo, nesutinka su Hagos teismo sprendimais. Taigi, palyginus su, su E, ankstesniu kemilistų e, režimu e, nėra išspręstos. Ar pokyčių yra užsienio santykiuose? Ne, jokių praktiškai, jokio judėjimo toje kryptėje nepastebėta. Ir aš kalbu kaip apie tai, ką ES gali daryti su Turkija, kuri nori tapti ES. Negalime dėrėti su šalimi, kuri nenori tarti su visa ES. Kas vyko Kipro pirmininkavimo metu? Negalime apsimetinėti, kad e, bėgant laikui reikalai pasikeis. Tik darant spaudimą galima kažką pakeisti. Senior. Ačiū, o dabar viena minutė, ponui Havit. Sakyv. Ačiū, pirmininkė. Aš uh, Pritariu Europos komisijai ir sveikinu naują Turkijos teismų paketą, kuris leidžia Turkijai visapusiškai pristaikyti prie Europos žmogaus teisų teismo precedentų teisės. Bet aš norėčiau e, išskirti Fasil Sai e, Kasku pianisto ir kompozitoriaus bylos. E, jam yra e, paskelbta liktinė bausmė už e, įrašą Twitteryje. Tai e, yra e, labai e, E, rimta grėsmė visiems, kurie naudojasi Twitterio ir socialinė žiniasklaida. Jeigu kažkas nepatiks valdžiai, jūs galite būti už tai nubausti. Taip aš norėčiau pakalbėti apie profesinių sąjungų teisės. Žinome, e, kad jo susilaukia nemažai e, grasinimų. Prieš dvi savaitės buvo iškilę labai daug konfrontacijų, prisimenant praeitį, taksimų aikštės įvykius Pirmininkė, aš labai tvirtai remiu socialdemokratų pakeitimus. Europos parlamento pirmininkas turėtų paraginti, kad iš Kipro turkiškosios dalies būtų išrinkti du žmonės, kurie parlamente taptų stebėtojais. Ir e, tai įgyvendintų Europos tarybos parlamentinės asamblėjos sprendimą. Aš tikiuosi, kad kolegos rytoj už tą punktą balsuos. Senior. Labai ačiū, Richardai. Vieną minutę ponui Kazakui. Dėkoju, ponė pirmininkė gerbiamas e, komisijos nariai kolegos. Sveikinu ponę Omenroitin parengus e, tokį subalansuotą e, pranešimą apie Turkijos pažangą. Aš esu tikras, kad Europos perspektyva yra Turkijos reformų katalizatorius, todėl mes liberalai sveikiname 23 ir 24 skirsnių atverimą, taip pat ir 15 atverim, skirsnio atverimą. Mes reikalavome, kad Turkija būtų įtraukta dėrybas dėl laisvosios priekybos sutarties tarp ES ir trečiųjų šalių. Jau pribrendo laikas e, Europos parlamente e, matyti du bent jau atstovus iš Kipro turkiškosios dalies. Ir galiausiai mes liberalai manome, kad Turkija turėtų dalyvauti Europos tarybos posėdžiuose. Aš kreipiuosi jūs, kad paremtumėte šiuos esminius mano pasiūlymus ir taip pademonstruotume, kad Europos parlamentas laikosi vienybės įvairovėje principo. Ačiū. Ačiū. Dabar viena minutė Adamui Bielan. Prezentovanas. Pone pirmininkė, pranešimas, kuris yra pateiktas, nors jis yra nepaprastai svarbus, rodo, kad Turkija pastaruoju metu pasiekė ženklios pažangos. Dėl to galėsime pradėti tolesnius dėrybų etapus. Tai yra nepaprastai svarbu, kai galvojame apie integracijos procesą. Manau, kad reikėtų sutelkti daugiau dėmesio į žiniasklaidos laisvę, e, tikėjimo religinių lūpų, e, grupių veiklos laisvę. Ypač e, turime kalbėti apie būtinybę stabilizuoti padėtį ir pradėti politinės dėrybę su kurtų mažumą. Be abejonės e, turime galvoti ir apie kitas e, visuomenės gyvenimo sritis, apie e, visų teisų ir laisvių suteikimą. Mes tikimės, kad valstybės narės suvoks, kokį galų svarbu vaidmenį gali Turkija suvaidinti stabilizuojant regioną. Ankaros protokolo įgyvendinimas taip pat yra labai svarbus taikai ir demokratijai šiame regione. Tam yra reikalinga demokratinė parama. E, supraskime, kad Turkija atlieka labai svarbu vaidmenį suteikiant alternatyvius energijos šaltinius e, greta Rusijos Europos Sąjungai. Ir aš manau, kad Ankaros Briuselio ašis yra nepaprastai svarbi ir mes turime galvoti apie ekonominius ir politinius padarinius. Ačiū, Olaf Datsmus, vieną minutę. Question, Ačiū, panašu, kad e, šiame pranešime tarsi yra užginčiama Turkijos kandidatūra ir kriterijai. Aš pritariu ir kadangi kyla didžiulių e, klausimų apie Turkijos kandidatūrą, man atrodo, kad būtų visai teisinga e, pagalba Turkijai prieš stojimą, kuri iš viso sudaro 4,8 milijardo eurų periodai nuo 7 iki 13 metų turėtų būti nuo dabar sustabdyta. Turkija jau dabar priklauso ES muitų uh, muitinių sąjungai. Ir dėl to ES valstybės narės, o taip pat ir jungtinė karalystė, jau dabar gali naudotis priekybos su e, Turkija privalumais. Turkija taip pat yra ir NATO šalis. Ir tai reiškia, kad kai kurios valstybės narės yra sudariusios karinę alijansą su Turkija. Reikalas tame, kad mums ne, nebūtinai reikia, kad Turkija priklausytų ir politiniai sąjungai. Ačiū. Richardai, jūs jau pasisakėte, dabar suteiksiu žodį ponui Sandergaard. Prašom. Ačiū. Aš norėčiau pacituoti rezoliucijos projektą. Ten parašyta, kad reikalinga tolimesnė pažanga dėl darbo rinkos, o taip pat ir profsąjungų teisių. Citatos pabaiga. Taip, iš tikrųjų, tai yra e, labai svarbus dalykas. E, komisija savo pranešime kalba aiškiau, aiškiau kritikuoja Turkiją, o būtent, kad Turkijoje yra slapinamos profsąjungų teisės per pastaruosius metus. Jau įvyko nemažai streikų e, demonstracijų pastaraisiais metais. Policija e, susidorojo su tais žmonėmis, kurie e, dalyvavo demonstracijose. Dabar matome, kad primami nauji įstatymai. Man atrodo, kad tai yra visiškai nepriimtina. Kai kurie kolegos pateikė ir pakeitimų dėl šių aspektų. Aš manau, kad mes Turkijai turėtumėm nurodyti sąlygas, o būtent e, Turkija turi laikytis europinių standartų. Tai turėtų būti mūsų žinia, kurią mes turėtumėm siūsti Turkijos vyriausybei. Ačiū. Dėkoju, kolega. Toliau Filip Klais. Ačiū, pirmininkė. 2004 metais buvo priimtas sprendimas pradėti e, stojimo dėrybos Turkija, kuri nėra europinė šalis, prabėgus devyneriems metams. E, yra neįtikėtina, kad viskas dar tebesitėse, nepaisant to, kad darybos turėtų būti sustabdytos, jeigu Turkija aiškiai nesilaikytų darybinių reikalavimų. Taigi aš nesuprantu, kodėl mes kalbame apie pažangos ataskaitą. Jeigu nėra jokios pažangos, tai apie kokią pažangą mes galime pranešti, teikti ataskaitą. Turkijos kalėjimuose yra daugiau žurnalistų negu kad bet kur pasaulyje. Taip pat yra ir profesorių, kitų asmenų, kurie buvo patalpinti į kalėjimą vien tik tais dėl to, kad išsakė savo nuomonę visiškai neseniai. Žinomas pianistas buvo nuteistas e, liktinai už tai, kad kritikavo islamą. Ergolano vyriausybė tampa vis labiau autoritarinė, antieuropinė, antikrikščioniška, antivakarietiška. Uh, Man atrodo, kad mes iš tikrųjų turėtumėm sustabdyti dėrybas dėl Turkijos stojimo į ES. Prašau, komisija, pagalvokite bent kartą apie tai, e, apie šios dalykus, kuriuos minėjau. Ačiū. Toliau. Pusantros mintės ponui Šnyber Jastram. Poniai. Ačiū pirmininkė, mielas, e, mėly kolegos, aš norėčiau dar kartą uh, padėkoti e, kolegijai Romai Ruiten už pateiktą pranešimą. Iš tikrųjų, šiame pranešime kalbam apie tai, kokį svarbų e, vaidmenį turi Turkija, ne tik ekonominė prasme, nes yra svarbus priekybinis partneris, bet ir politinė prasme. Ji e, yra tokiame regione, iš kur visiškai netoli iki Centrinės Azijos, Arabų šalių. Aš manau, kad pastaraisiais metais Turkija padarė nemažą pažangą ir e, tai reikėtų pabrėžti, buvo atlikta ir reformų. Vis dėlto Aleksandr Van Lamsdorf teisingai pasakė, kad iš tikrųjų dar yra ką nuveikti. ES dabar turėtų padėti Turkijai, nes tai atitinka ir mūsų interesus. Taigi aš pritariu uh, E, ne tik tam, kad būtų kiek manoma greičiau atidarytas darbinis skyrius dėl teisingumo klausimo. Aš manau, kad mes ir toliau turėtumėm ieškoti tokių sričių, kur įmanoma pasiekti naujos pažangos. Čia aš norėčiau pateikti tokį pavyzdį. Dėrybos dėl energetinės skyriaus. Turkija Europos Sąjungai yra uh, žymiai labiau, žymiai geresnė alternatyva negu kad Rusija. Ko gero dar nesuprantame, koks gali būti svarbus bendradarbiavimas tarp ES ir Turkijos, būtent energijos sektorija ateityje. Aš manau, kad tai yra viena iš didžiausių kliučių. E, aš manau, kad vienas iš skaudžiausių klausimų bendraujant su Turkija tai yra vizų klausimas. Šis, e, ši problema prieštarauja e, muitų sąjungos principui. E, turkai, verslininkai, studentai kiekvieną kartą turi prašyti vizų, jeigu jie nori atvykti ES. Na ir galiausiai nori pateikti štai kokį prašymą. Turki, su Turkija reikia elgtis sąžiningai, kaip su kit, bet kuria kita kandidate, be iš ankstinio nusistatymo, be išeidinėjimų. Reikia siekti abipusio supratimo, kuris, manau, kad turėtų labai tikti ir Europos parlamentui. Kolega Marilenė Kopa. Ačiū, Birgit. Dabar minutį. Ponas Kopė. Pone Kopa. Ačiū pirmininkė. Ir vėl mes kalbame apie pažangos, Turkijos pažangos ataskaitą, vėl kalbame apie Turkijos svarbą vaidmenį užtikrinant saugumą ir ES ekonominį augimą. E, na be abejo, E, Turkija gali suvaidinti svarbu vaidmenį, e, aprūpinant ES energetikos šaltiniais, energetikos ištekliais. Mes turime valstybę, kuri nori iš tikrųjų turėti didžiulę įtaką regione. Vakar dar kartą jinai e, keturiais koviniais lėktuvais F4F16 e, pažeidė oro erdvę su Graikija, kur graikų oro erdvė šie lėktuvai praleido 15 e, minučių. Tai yra vos ne kasdienė praktika. Tai yra kasdienė realija, su kuria susiduria graikų salų gyventojai. Kita vertus, šita valstybė taip pat neužtikrina žodžio laisvės ir pagrindinių žmogaus teisų. Europos parlamentas savo rezoliuciją, kuri buvo paskelbta šis metais, e, e, dar kartą reikalauja Turkijos, atrodo, tėvelių dalykų, kad būtų laikomasi žmogaus teisų, kad būtų apsaugotos mažumas, kad būtų gerinami santykiai su kaimynais. Man atrodo, kad Turkija nebeturi argumentų, kaip pasiteisinti. Dėkoju. Toliau, vieną minutę, panas Piteris Vandalen. Ačiū, pirmininkė. Dar praeitą mėnesį turkų ministras paprašė krikščionių, kurie e, išvyko iš Turkijos sugrįžti. Tai gal skamba ir padrasinančiai, tačiau e, kasgi vyksta praktikoje? Mes kalbame apie teisinį mūšį, e, kur, kur Sodohanas bilinėjasi su keliais vienolynais. E, Mes žinome, kad e, įvairiose Turkijos vietose e, krikščioniški vienuolynai paverčiami mečetėmis, visai nesiniai tai vyko e, Izmirė, taip pat prie Stambulo. Jeigu norime tam tikro susitarimo tarp Erdoano ir PKK, vėlgi, jeigu, jeigu nebus pasiektas susitarimas, tai pietryčių Turkijoje žmonės iš tikrųjų atsidurs tarp, e, faktiškai, tarp kūjų ir priekalo. Bus labai sunkioje situacijoje. E, komisija bei taryba turi kelti šios klausimus, kada jie derasi su Turkija. Ačiū, Piterė. Toliau vieną minutę Matijos Lubinį. Ačiū pirmininkė, visiškai aišku, kad Turkija nėra ir niekada nebus Europoje dėl savo istorijos, geografijos, ekonomijos, e, e, kultūros, pagarbos e, žmogaus teisėms, moterų teisėms, pagarbos mažumoms, taip pat ir religijai. Mes daug kalbame apie žmogaus teisės, bet dabar panašu, kad energetiniai ištekliai dujos yra žymiai svarbiau negu kad žmonės. Aš tikrai gėdinuosi dėl kai kurių kolegų. Panašu, kad uh, kalbama tarsi apie supermark, mer, e, supermarketą, kur yra įvairių prekių, e, jos yra perkamos, parduodamos. E, ir jeigu mes pagalvotumėm apie Europą, tai turėtumėm nepamiršti ir piliečių. Kai kas galbūt galvoja, kad Europa yra homogeniška, atvira, išdidi. Ir Turkija tokia niekada negalės tapti, nei šiandien, nei e, dabar, nei ateityje. Man atrodo, kad reikėtų kartą ir visiems laikams e, sustabdyti dėrybas su šalimi, kuri nepriklauso Europai. Tai turėtų būti aišku visiems. Ačiū. Ir senior Kliūtė. Labai ačiū. Toliau vieną minutį. Panas Kliūtė. Ačiū, pirmininkė. Kolegės ir kolegos, nuo 2012 metų pabaigos mes stebime istorinį taikos procesą tarp Turkijos vyriausybės ir PKK, e, kurie, kuriam atstovauja Otsalar. Ir šiandien egzistuoja didžiulės galimybės, kad galų gale bus baigtas tas krūvinas konfliktas, kuris tęsiasi daugiau kaip 30 metų ir kuris pareikalavo daug aukų iš abiejų pusių. Jau labai ilgai Turkija bandė išspręsti kurdų klausimą naudodama jėgą. E, labai gerai, kad abi dvi konflikto šalis dabar e, pergalvoja savo pozicijas. Ab Abdullah Očelar pareiškia, kad atėjo laikas baigti ginkluotą kovą ir kad atėjo uh, laikas susitaikyti. Man atrodo, kad Europa neturi leisti vyrauti jokioms abejonėms, kad pritarė visapusiškai šitam taikos procesui. Uh, Europa turėtų padrasinti e, Turkijos vyriausybę pasinaudoti sukauptą patirtimį, sprendžiant konfliktus, taip pat pasinaudoti ir pagalbą iš išorės. E, PKK dažnai yra vadinama teroristinė organizacija. Ar man atrodo, ar tikrai tai yra naudinga dabar šioje taikos frazėje? Galbūt būtų geriau Europos parlamentui irgi nusiginkluoti ir paremti šį taikos procesą. Ačiū. Labai ačiū. Ir dabar pusantros minutės, panas Valesa. Labai ačiū pirmininkė ir gerbiami parlamentarai. Turkų parlamentas priėmė tam tikrų pakeitimų kovos terorizmų srityje, tai yra labai pozityvu, mes turime tai vertinti. Tačiau tai yra tik tai vienas žingsnis Turkijos kelyje link Europos vertybių pripažinimo. Bet be abejo, jis e, atveria duris naujiems žingsniams. E, esama daug neįspręstų problemų, tokių kaip esminių žmogus teisų pažeidimai, e, apie kuriuos mes nuolatos girdime Turkijoje. Ir kartais E, netgi pasirašo tam tikrą dokumentą, nebūtinai užtikrinamos automatiškai tos žmogaus teisės. Labai svarbu, kaip interpretuojami įstatymai, kaip jie taikomi praktikoje. Ir būtent iš to mes galėsime spręsti, ar Turkija iš tikrųjų padarė pažangą. E, štai neseniai vėlgi girdėjome apie tą pianistą, kuris buvo nuteistas dėl to, kad e, buvo laikoma, kad jis įžeidė uh, E, islamą savo Twitterio pareiškimuose, Twitterio žinutėse. E, taip pat e, nemažai žurnalistų ir kitų žmonių yra įkalinti, remintis arba dangstantis teroristiniais įstatymais. Mes turime taip pat ateičiau vertinti, kaip vyksta teismų reforma Turkijoje, turime pasirūpinti, kad ten būtų užtikrinta žodžio laisvė, žiniasklaidos laisvė. Mes žinome, kad Turkija vykdo teismų reformą ir Be abejo, tai turėtų atsispindėti darybinėme skirsnėje dėl teismų ir pagrindinių teisų. Labai svarbu, kad naujosios nuostatos būtų įgyvendinamos, kad jų būtų laikomasi. Ačiū Jaroslavai. Toliau panas Afoklėjus. Vieną minutę. Mes ir vėl e, svarstome e, stojimo darybų procesą su Turkija. Turkijos stojimo darybų procesą. Mes turime labai aiškiai E, patys savo pasakyti, e, apie ką mes kalbame, ko mes tikimės, kas yra realu, kas nerealu. Mes suprantame, kad Turkija yra svarbi ES partnerė, bet e, turime taip pat reikalauti, kad Turkija ir praktikoje gerbtų ES. Tai yra būtina sąlyga, norint prisijungti prie Europinės šeimos. Taigi turime kelti klausimus, ką Turkija daro demokratizuodama savo šalį, tačiau turbūt dar svarbesni dalykai yra tai, ko Turkija nepadarė ir ką jį turėtų padaryti, nes dalyvavimas ES iš tikrųjų nėra kažkoks tai pasirinkimas patinkančių dalykų iš menių sąrašo. Yra daug dalykų, nespręstas mm, iki galo kurdų klausimas, yra daug e, politinių kalinių, e, žmogus teisų gynėjų ir panašiai. E, E, jie tebesėdi kalėjimuose. Taip pat e, ir toliau lieka okupuota Kipro Respublikos teritorija, teisinė valstybė neveikia. E, Turkija kartais leidžia savo iš tikrųjų labai nediplomatiškų, labai mm, atvirų tiesmūkiškų pasisakymų. Pavyzdžiui, kalbėdamas apie Kipro Respubliką, vienas iš pareigūnų pasakė, kad pusė šios šalies taps E, siaubingos sąjungos dalimi. E, taip pat jie leido savo pareikšti, kad e, pirmininkaujančio Europos Sąjungoje Kipras apskritai neegzistuoja. Ar tai yra pagarba Europos Sąjungoje, ar bet kurios Europos Sąjungos valstybės narės atstovas sutiktų, kad apie jo šalį būtų taip kalbama. Taigi mes manome, kad Turkija tikrai ne vieta Europos Sąjungoje, kol ji ir toliau elgsis lyg pamišėlė. Ačiū. Toliau pusantros minutės e, Ponteo Karus. Ačiū pirmininkė. Aš suprantu, kad ponia Menrait e, buvo labai sudėtinga renkti e, pranešimą apie pažangą dėrybose su Turkija, kadangi iš tikrųjų čia sudarė daug prieštaringų interesų. E, Turkijoje priimami sprendimai, kur, kurie ginčiame ne vieną europinę teisę arba tautinę teisę, o veikiau tai yra kažkoks tai kompromisinis tarpinis variantas. E, e supraskite, kad Turkija pati kelia problemų savo, e, pati stabdo savo artėjimą prie ES. Pavyzdžiui, dalis mano šalies, supraskite mane kolegos, tebėra okupuota Turkijos, ten tebėra turko kariuomenė. E, E, toliau Turkija nori siūsti stebėtojus. E, e, taigi, viena vertus, Turkija tarsi nori dalyvauti Europos Sąjungos procesus, kita vertus, nori įtvirtinti Kipro padalinimą. Jie mano, kad Europos parlamentas turėtų ginti tiek graikų, tiek turkų e, bendruomenių interesus Kiprė. Taigi, jeigu mes norime, kad Turkija e, tikrai galėtų tapti ES narė, jinai visų pirma turi laikyti, laikytis e, Europos teisės aktų, tarptautinės teisės aktų ir apskritai turi tvirtinti teisinės valstybės principus. Turime ieškoti uh, Kipro problemų sprendimo remiantis Europos akybę į tarptinę teisę. Patys metais e, Kipro Respublika priemė tą vadinamą pozityvėje darbo tvarkę, bet jūs patys gerai žinote, kokia buvo e, Turkijos reakcija į Kipro Respubliką. Tai, kolegos, aš iš tikrųjų turiu išlygų e, dėl daugelio teiginių. Kita vertus, aš balsuosiu už. E, kadangi aš gerbiu ponios Olman, e, nuveikta tikrai sunku rimtą darbą. Ačiū. Aleni. E, Pana Štegler nori Jums e, užduoti klausimą pagal mėlynėsios kortelės procedūrą. Ar Jūs primsite šitą klausimą pagal mėlynę kortelę? Mėla kolegė, prieš uh, porą minučių jūsų kolegos, kolegos iš frakcijos sakė, kad Turkija turėtų būti traktuojama lygiai taip pat kaip ir kitos šalis kandidatės. Jūs kaip Europos parlamento narė iš Kipro, ar žinote, kad nors, kad, kad kokį nors atvejį, kad būtų deramasi su šalimi, kurie nepripažįsta vienos ES valstybės narės, kuri yra okupavusi uh, vieną e, Europos, pusę ES valstybės narės teritorijos, kuri yra įvykdžiusi genocidą Armenos, Armenijos teritorijoje. Aš norėčiau pasiteirauti, ar iš tikrųjų galima vienodai traktuoti šalis kandidates, kai Turkija savo tiek daug leidžia. Sigura, sigura į Turkiją palavanį. Be bejonės Turkijos pozicija yra privilegijuota, mes visi tą suprantame. Akivaizdu, kad Turkija nesilaiko įvairių ES keliamų sąlygų. Turkija nepatvirtino Ankaros protokolo, tačiau ji ir toliau mano, kad gali tęsti dėrybę su ES nepripažįsta Kipro pirmininkavimo, nepripažįsta Kipro Respublikos, nepripažįsta Kipro pastangų panaudoti jam priklausančius gamtinius išteklius, bet nepaisant to visi apsimeta, kad nieko nevyksta. Neseniai e, aš kreipiausi į Europos komisiją būtent dėl šio Turkijos elgesio. Mes turime gerbti ES principus ir vertybės, o ne galvoti vien tik apie ES ekonominius interesus. Senora. Ačiū, Elenė. Dabar viena minutė, poniai Boskurt. Uh, Pirmininkė, pirmiausia, aš norėčiau pasveikinti pranešėją, ponę Omenroitin, padėkoti mūsų frakcijos šešėliniam pranešėjui, ponui Obiols, už uh, gerą darbą. Šiame pranešime yra sakoma, kad reikia paremti penkių naujų dėrybų skirsnių su Turkija atvėrimą. Tai jau yra ženklas, rodantis, kad Europos parlamentas iš tiesų nori šių santykių pažangos. Taip pat pranešime yra labai aiškiai vardintos rytys, kuriuose dar reikės labai daug nuveikti. Pavyzdžiui, reikia netidėliojant priimti teisės aktus dėl neapykantos nusikaltimų, žiniasklaidos laisvės ir panašiai. E, šių metų pranešimo stiprioji pusė yra ta, kad ten išsakoma ne tik kritika Turkijai, bet ir pripažįstama, kad jeigu norite realios padėties pagerėjimo, turite pradėti tikrasias dėrybas. Jeigu rimtai remiame suvienijimo Kipro saloje procesą, tai turime e, patys įtraukti Kipro turkus į demokratijos procesus. Todėl aš manau, kad būtų labai gerai paremti tuos pakeitimus, kuriuose prašoma, kad Europos parlamento pirmininkas pagalvotų apie galimybę pasikviesti Kipro turkų stebėtojų Europos parlamentą. Palavra. Ačiū. Toliau pusantros minutės kolegai Danžan. Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausia, sveikinu pranešėją, kuri parengė subalansuotą ir aišku e, pranešimą sunkiomis sąlygomis, nes e, kontekstas, e, kuriame bendrauja Turkija ir Europos Sąjunga, yra tarsi lygtis kurioje santykiai negali judėti į priekį tol, kol nebus nustatyta aiškiai įstojimo perspektyva. Bet ta perspektyva mums yra labai problematiška daugeliu valstybių narių, daugeliu mūsų valstybių visuomenių ir net pačiai Turkijai. Taigi, žinome, kad dėl integracijos konsensuso nėra pasiekta. Tačiau vis tik šiame kontekste aš norėčiau uh, šiek tiek suabejoti dėl penkių naujų skirsnių uh, atverimo dėryboms. Kaip jau anksčiau buvo pasakyta, tai būtų politinis signalas. Aš e, matau, kad e, tie penki skirsniai būtų labai svarbus svertas, e, siekiant pažangos svarbiose gyvenimo srityse, dėl kurių yra dėrėtasi. Bet tuo pat metu mes duotume dvigubą politinį signalą. Viena vertus mes tarsi kompensuojame Turkijai, uh, Atlyginame Turkiją už tai, kas yra padaryta, nors aš nelabai matau Turkijoje realių dalykų, e, kurie leistų ją už kažką kompensuoti, prisiminkime, kas vyko Kipro pirmininkavimo metu. O kitas signalas e, būtų skirtas mūsų pačių visuomenėms. Mes sakytume, kad ir Turkijos įstojimas tampa mechaniniu procesu. Mes e, turėtume šiek tiek jautriau vertinti ES plėtros atvejį Ir ypač Turkijos atveju mes galime dezorientuoti ES visuomenę. Ačiū. Toliau pusantros minutės Renatas Zomer. Ačiū pirmininkė. Aš taip pat visų pirma norėčiau padėkoti pranešėjai už jos pranešimą. Pranešimas yra išties puikus. Aš labai gerai žinau, kaip yra sunku renkti pranešimą. Uh, Dabar dėl rezoliucijos teksto iš esmės jis yra geras, bet kai kuriems aspektams turi, aš nepritariu. Kalbama apie tai, kad dar reikėtų dėrėtis dėl papildomų penkių, šešių skyrių. Man atrodo, tai yra visiškai neprimtina atsižvelgus į situaciją Turkijoje ir Turkijos e, elgseną su ES. Mes jau ne vienerius metus e, kritikuojame Turkiją, kad ji nevykdo reformą. Dabar matome, kad Turkija pažydinė žmogaus teisės. Man atrodo, kad tai yra regreso ataskaita. Tuo pat metu Turkija mums aiškiai parodo, kad ji nepritarė vis, e, nepripažįsta visai Europos Sąjungai, nepritarė jos integralumui. Taip pat e, Turkija nepripažino Kipro kaip pirmininkavusios šalies. Ji Turkija iš viso nepripažįsta Kipro Respublikos ir panašu, kad Turkijos nuomonė ES daro 26 valstybės narės. Tai yra visiškai neprimtina. Turkija turėtų nedelsdama ratifikuoti redmisijos susitarimą, tačiau vietoj to Turkija mums nuolat teikia uh, naujus reikalavimus, mums daro spaudimą, kad ir liberalizuotumėm vizų režimą. Taip, Turkija yra labai svarbi ES partnerė, aš tam irgi pritariu ekonominę prasme, išorės santykių prasme, saugumo politikos prasme. Tačiau kol ši šalis neįvykdys politinių Kopenhagos kriterijų, e, kol ir toliau bus toks dramatiškas regresas šalyje, tikrai neverta su Turkija pradėti dėrėtis dėl 23 ir 24 dėrybinių skyrių. Man atrodo, kad iš tikrųjų e, Turkija netitinka mūsų europinių standartų, tai rodo ir mūsų patirtis. Ir manau, kad uh, Dėl Nabuko koridoriaus, dėl naftos e, tiekimo neverta Turkijai parduoti Europos sielos. Dziękuję bardzo, panie. Panas Lisek. Komisarzu, koleżanki i koledzy. Ačiū, ponė pirmininkė, gerbiamas komisijos nariai, gerbiami kolegos. Ir aš galiu pritarti sveikinimams ir padėkoms, kurios buvo išsakytos poniai Omarointen už tokį labai gerą, mano nuomonę, pranešimą. Ši tema yra labai sudėtinga ir kompleksinė, tačiau aš manau, kad ji jai tekusi iššūkį atrėmė labai gerai. Suži, ar kas būtų geriau padaręs negu jūs. Bet e, galvojant apie realų turinį, žinoma, kai kalbame apie ekspertus, mokslininkus, tai matome, kad nuomonės įsiskiria ir e, egzistuoja labai ženklių neatitikimų. Mano valstybė, Lenkija, remia e, potencialų Turkijos prisijungimą prie ES ir aš pats pasisakyčiau už dėrybų dėl narystės tasą ir e, kažkokių kliuvinių pašalinimą. Aš manau, kad mes judame į priekį gana greitai. E, manyčiau, kad reikia pradėti dėrėtis dėl naujų skirsnių. Tai yra reikalinga, kad mes parodytume savo kolegoms Turkijoje, ir politikams Turkijos parlamente bei vyriausybėje, kokios iš esmės yra problemos, e, kokios politikos kryptis yra neteisingos. Nes man susidaro įspūdis, kad Turkijos politikai e, supranta, e, kokias politikos detalės reikia koreguoti ir keisti. Be abejo, padėtis Kipre yra nepriimtina, o mes iš ES pusės turime e, spręsti šią problemą kaip prioritetinę santykiuose su Turkija. Ačiū, ponas Poselis, pusantros minutės. Ačiū, pirmininkė. Aš tikrai nesuprantu e, tos simpatijos e, regioniniams e, jėgoms. Mes su to jau turime patirtimi. Žinome, kad kokios yra federalizmo pasiekmes. Jeigu mes ES norime paversti federaciją, tai e, Kažina, ar į ES gali įstoti tokia didžiulė periferinė, ne europinė sritis? Taip, reikia palaikyti partnerystės ryšius su Turkija, su ją bendradarbiauti. Kolegės Omen Ruiten pranešimas yra išties puikus ir gerai subalansuotas, bet uh, Aš manau, kad tikrai nebūtų produktyvu atverti naują darybinį skyrių vietoj vien tik tais partnerystės palaikymo. Turkija gal iš tikrųjų yra svarbi regioninė jėga, taip pat ir Balkanuose, e, Kosove, Bosnijoje, Albanijoje. Čia netgi savo leidžia bandyti perrašyti istoriją. Man atrodo, kad vis dėlto e, Turkija turi tik bendradarbiauti su kitomis šalimis, bet ne jų okupuoti. Turkija agresyviai kišasi į Balkanų šalių vidaus e, reikalus. Panašu, kad formuojasi nauja Osmanų imperija. Mes tam negalime pritarti. Turkija yra svarbi partnerė Europai, tačiau tai nėra nei ES valstybė narė, nei regioninė jėga. Ačiū pusantros minutės, panas Milan Mon. Turkija está efectuando una serie de reformas políticas y económicas. Stojimo procesas vyksta, Turkija įgyvena visą eilę ekonominių ir kitokių reformų šaliai modernizuoti. Ta pati matėme ir kitose valstybėse, kurios dabar tapo ES narimis. Rytoj balsuosime dėl ponios Sumarodin pranešimo, aš sveikinu ją atlikus tokį darbą. Manau, kad mums yra labai svarbu užtikrinti, kad Turkija šį reformų procesą tęstų ir kad būtų pagerinta valstybės konstitucija. 22 e, skirsnio dėl regionų politikos aptarimas pranešime yra labai sveikintinas. Aš džiaugiuosi, kad jį kalba taip pat apie tokius skirsnius kaip 15, kuriame yra aptariama energetika. Man atrodo, kad bendravimas tarp Turkijos ir ES yra itin aktualus energetikos sektoriuje. ES turi diversifikuoti energijos šaltinius. Taip mes užtikrinsime apsirūpinimą energiją. E, Turkija čia atlieka strateginį vaidmenį. Dėl geografinės padėties būtina užtikrinti, kad Turkija bendradarbiautų ir migracijos klausimais valdant migrantų srautus. tą patį pasakytume ir apie sutarties ratifikavimą. Gaila, kad šioje sutartyje nėra daug diplomatinio suartėjimo. Praėjusiais metais atrodė, kad bus pasiekta daugiau pažangos. Norėčiau baigti, kalbėdamas apie dialogą ES užsienio ir saugumo politikos rytyje. Turkiją, manau, reikia įtraukti aktyviau. Tai būtų e, naudinga, ypač mūsų valstybėms esančioms prie viduržėmio jūros, taip pat ir valstybėms esančioms viduržėmio jūros pietuose. Žinome, kad šioje pasaulio dalyje pastaraisiais metais įvyko labai daug pokyčių, todėl mes turime koordinuoti savo poziciją. Ir turkai, ir europiečiai turi užtikrinti, kad kaimininės valstybės eitų teisinga kryptimi, klėstėjimo ir laisvės kryptimi, kuri būtų naudinga visose procesuose. Ačiū. Ir paskutinis e, kalbėtojas, panas Peterle, minutė 30 sekundžių. Dėkoju, ponė pirmininkė, gerbiamas komisijos nariai, gerbiami parlamentarai. Ponios Ominroiden pranešimas apima Turkijos pakoreguotąją pažangą. Mes pripažįstame, E, kad šis pranešimas yra labai subalansuotas. Jame yra ir sveikinama pažanga, ir apgailestaujama dėl nepakankamos pažangos, o kartais yra išreiškima susirūpinimas. Bet atmosfera yra sukurta nebloga ir tai ją dabar sustiprina vidaus ir užsienio politinis dialogas su Turkija. E, kas čia galėtų būti pakritikuota. Dėrybų procesas vyksta, mes turime atsižvelgti į visus šiandien išreikštus nuomonių skirtumus. Bet aš manau, kad yra labai svarbu pradėti dėrybęs dėl naujų skirsnių, kad e, patenkintume prisimtus įsipareigojimus ir dirbtume abipusių interesų labui, ypač energetikos ir užsienio politikos rytyse. Yra keletas e, problemų, kurias galima išspręsti be naujų sutarčių, be naujų juridinių bazų, reikia tik geros valios. Ačiū. Ačiū, tuo baigiame kalbėtojų sąrašą ir pername prie spontaniškų pasisakymų. Ir kaip visada, e, norinčių pasakyti yra labai daug, daugiau negu galime e, suteikti galimybę pasisakyti. Pasistengsiu ir e, noriu, kad baigtume laiku, bet kaip visada, nepamirškit, kad aš labai griežtai kontroliuosiu kalbėjimo laiką. Pasibaigus jūsų minutę, išjungsiu mikrofoną. Pirmas kalbėtojas. Ponės Nikolas. Pues parece que no está, entonces vamos a dárselo a. Uh... Panašu, kad jo nėra šioje salėje, tuomet žodis ponė Korhola, prašoma. Ačiū, pirmininkė. 2005 metais aš nebalsavau už eh, Turkijos narystę Europos Sąjungoje, nes uh, Aš supratau, kad Turkija yra didžiulių e, problemų, man atrodo, e, ir toliau tos problemos Turkijoje išlieka, pavyzdžiui, dėl 301 straipsnio. Vis dėlto mes turime pripažinti, kad Turkija vykdo reformas, e, jos yra svarbios ekonominė ar politinė prasme. Aš manau, kad galbūt Turkija vykdo vienokią reformą, ES sutelkia dėmesį ties kitokią reformą. Man atrodo, iš to naudos nėra niekam. Aš pritariu e, Turkijos žmonėms, kad mes nepakankamai gerai atsižvelgiame į Turkijos pasiektą pažangą ir teigiamus pokyčius. Man atrodo, kad Turkija vaidino labai svarbu ir teigiamą vaidmenį e, Sirijoje ir aš norėčiau padėkoti Turkijai už dalyvavimą taikos procese. Ačiū toliau, pane Papadopolu. Ačiū. Panašu, kad kai kurie kolegos e, ignoruoja štai kokį faktą. Nors e, Turkija yra ES kandidatė, bet beveik 40 metų yra užgrobusi dalį Kipro, pažeisdama tarptautinę teisę ir ES bei nacionalinę teisę. Aš dar kartą norėčiau Jūs paraginti aiškiai pasakyti Turkijai, kad jeigu ji nori įstoti į ES, ji turi atitikti visus e, ekonominius e, politinius reikalavimus bei e, reikalavimus žmogaus teisų srityje. Turkija privalo pripažinti e, Kiprą, Kipro suverenitetą, Kipro pilietybę yra ir toliau nepriimtina kalbėti apie pakeitimus, suteikti stebėtojo statusą Turkijai, nes tai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 E, Turkija pripažįsta e, svarbę pažangą teismų, teisingumo srityje, e, žmogaus teisų, moterų teisų srityje. Tačiau tos reformos yra tik labai smulkus žingsnelis į priekį. ES turėtų raginti Turkiją eiti tą kryptimį toliau, nes yra kitų sričių, kuriuose reikalingos e, neišvengiamai radikalios reformos. Konstitucijos reforma vyksta sklandžiai ir aš tikiuosi, kad bus pasiekta konkretesnės pažangos, kad ši konstitucija tenkintų Kopenhagos kriterijus, nes būtina aiškiai atskirti e, galės tarp valdžios institucijų, užtikrinti tikėjimą laisvę ir užtikrinti pagrindinės teisės ir laisvės. Taip pat aš sveikinu uh, kad ES e, pozicija yra atverti naujus dėrybų skirsnius. Aš manau, kad reikėtų atverti dėrybų skirsnį ir dėl teisingumo sistemos. Ačiū. Pane předsedo, pane komisaři, z titulu strategické pol... Panas Vlaček. Vlaček, atsiprašau. Ačiū pirmininkė. Dėl saugumo politikos sumetimų ir dėl rinkos dydžio Turkija yra labai svarbi ES partnerė. Stojimo procesas yra viena iš geriausių galimybių padėti Turkijai gyvendinti tas reformas, kurių reikia žmogaus teisų, moterų srityje, žemės ūkio, sveikatos apsaugos srityje ir taip toliau. Mes turime pagalvoti ir apie tai, kad Turkija yra šešta pagal dydį priekybos partnerė su ES. Ir taip pat Turkija yra labai svarbi, norint e, užtikrinti energijos tiekimą. Tai yra svarbi tranzitinė šalis. Taip pat manau, kad e, Turkija yra svarbi kovojant ir su terorizmu. Aš manau, kad e, reikėtų iškelti uh, dar ir Kipro klausimą. Ačiū. Ačiū pirmininkė. Kodėl Turkija nori įstoti į Europos Sąjungą? Tik greičiausiai jie tikisi, kad galės pasinaudoti įvairiausiamis išmokomis ir kitomis privilegijomis, kaip ir daugelis kitų anksčiau įstosių valstybių. Taip pat mes sudarome, kad turbūt jinai tikisi E, atsikratyti perteklinio gyventojų skaičiaus, pirmiausiai e, per masinę migraciją, pasinaudojant ES e, atvirų sienų politiką. Turkijoje gyvena per 702 milijonus piliečių ir ją ja, įstojus, be abejo, tikėtina, kad nemažai jų plūstelės tokias valstybės kaip Britanija. Ar jie atvyks dirbti, ar jie atvyks pasinaudoti pašalpomis ir socialiniais būstais, kaip vėlgi ne, viena, ne vienos kitos valstybės gyventojai iki jų yra padarę. Bet kuriu atveju, aš manau, kad e, reikia pastebėti, kad keistoka, jog konservatyvės liberalų partijos palaiko Turkijos narystę, to pačiu atverdami kelią naujai migracijos bangai. Ačiū, ponia Batn. Toliau. Ponas Šentofelytis. Pirmininkė. Pasigirdo raginimų atverti dirbinį skyrių dėl energetikos ir e, atrodytų, kad e, Turkijos e, Kipro stebėtojų delegacija Europos parlamente taip pat yra gana patraukliai idėja. Tačiau aš norėčiau pirmiausiai priminti, kad E, tam esama kliučių, kadangi visų pirma, gyventojų lygybės klausimas yra e, kertinis ES principas ir negalima pradėti tarybinio skyrių dėl energetikos, jeigu šalis pažeidinėja įstatymus, kurie tai yra to pačiu ir e, Europos įstatymai. Dėl Kipro turko atstovavimo arba stebėtojų statuso parlamente mes turime pastebėti, kad e, turkų Kipro bendruomenė tarsi nori įgyti kažkokį tai skirtinį statusą. E, jeigu jie pripažintų Kipro pilietybę, tai e, bet kurias Kipro pilietis turi teisę būti išrinktas ir, ir, ir atstovauti Kiprą parlamente. E, tolesnis kalbėtojas. Be abejo, Turkija pažinė žmogaus teisės persikiodama E, mokslininkus, akademikus, taip pat neigdami armėnų genocidą. E, Turkija be abejo nėra vieniša. E, daug kitų valstybių persikio žmonės už radikalias nuomonės Tokie dalykai vyksta ir Prancūzijoje, daugelį kitų ES šalise. Taigi turbūt Turkija netokio vieniša. Ir vis dėlto e, galiu pasakyti, kad e, na, Turkija nėra ES narė, tačiau aš norėčiau matyti labiau europietišką, o ne labiau azijietišką. Be abejo, jinai nėra pilnai europietiška valstybė dėl savo geografinės paties, dėl savo kultūrinės istorijos ir panašiai. Ir vis dėlto e, valstybė kuri užima 40 procentų Kipro teritorijos, kol gero nenusipelno apskritai netgi būti kandidatė. Kągi toliau turėtų pasakyti ponas Milca, tačiau aš jo nematau. Taigi reiškia, kad mes išsėmėme visą spontaniškų pasisakymų sąrašą ir todėl galime perėti prie paskutinės šios diskusijos dalies. Iš tikrųjų, tema buvo labai svarbi, taigi dabar norėčiau pirmiausiai paprašyti komisarą dar kartą pasakyti komisarą Filę. Labai ačiū, ponė pirminkė gerbiami parlamentarai. Ne pirmas įk man tenka garbė dalyvauti šitoje svarbioje diskusijoje, kuri vyksta Europos parlamente. Todėl galbūt šiek tiek pasvarstydamas, apžvelgdamas bendrą patį, norėčiau išsakyti dvi pagrindinės mintis, kuriomis noriu su jumis pasidalinti šiame etape. Ši diskusija aiškiai, akivaizdžiai parodo, kad šiuo laiko momentu vargu ar galima tikėtis visiškos vienybės dėl Turkijos narystės Europos Sąjungoje. Na ir tai iš tikrųjų yra labai sudėtingas klausimas. Labai sunku šios dienos pozicijų įvertinti šį dalyką, kadangi nepaisant to, jog prabėgo ne vieneri metai nuo tada, kada buvo pradėtos darybos dėl narystės, dėl įvairiausių priežasčių mes iš esmės dar tebesame pradinėme daryboje etape. Buvo atverta 13 darybinių skirsnių ir tik tai vienas e, ir tai preliminariai uždarytas. Taigi be jokių abejonių ta pažanga yra lieta. Tačiau aš esu visiškai įstikinęs, kad ateis toks laiko momentas ir mes be abejo turime dėti pasangas, kad jis greičiau ateitų, kuomet mes iš tikrųjų galėsime įvertinti situaciją. Nes viena vertus Turkija iki to laiko tikėkime sugebės atidaryti daugelį darybinių skyrių, galbūt kai kurias uždaryti ir laikytis prisimtų įsipareigomų. Kita vertus, bus išspręsti taip pat santykiai su valstybėmis narėmis ir e, valstybės narės taip pat galės aiškiau vertinti, kokį poveikį Turkijos narystė Europos Sąjungoje padarytų visai Europos Sąjungoje. Taigi aš manau, kad šiuo metu prioritetas būtų ne kažkokio tai hipotetinio klausimo svarstymas dabartinio laiko momentu. Ar proceso gale viską būsime pasiekę? Dabar reikėtų dėmesį sutelkti į patį procesą ir tiesiog sutvirtinti pasitikėjimą šiuo procesu. Tas pasitikėjimas turėtų būti sutvirtintas abiejose pusėse ir ES ir Turkijoje. Kai kalbame apie e, pasitikėjimą iš Turkijos pusės, tai mes turėtumėm dar kada Turkiją akcentuoti, kad e, būtent reformos yra tas mechanizmas, kuris leidžia pasistumėti į priekį darybinėme procese. Ko galima tikėtis iš e, valstybės kandidatės. Valstybė kandidatė turi suprasti, kad jinai, norėdama iš tikrųjų tapti valstybę nare, turi ne tik tai E, atidaryti, uždaryti tam tikrus darybinius skyrius, bet taip pat ir laikytis visų pagal tos skyrius sutartų įsipareigojimų. Nėra jokio kito būdo tapti ES nare, kaip tik tai laikytis šios organizacijos vertybių. Kalbant apie mūsų pasitikėjimą. E, e, jeigu jau mes prieš keltą metų nutarėme kažką tai dėl žaidimo taisyklių, kaip visas šis mechanizmas turėtų veiktis, mes turime ir laikyti savo pačių nustatytų taisyklių, neturime keisti tų žaidimo taisyklių proceso metu. Kadangi tik taip mes galime užtikrinti, jog ir toliau Turkijos reformas bus orientuotos į mūsų keliamus uždavinius. O reformas Turkijoje turėtų tęstis. Ir faktiškai galima sakyti apie tai, kad e, net ir reformai, gal gero, reformos vyks tokiu mastu, kiek ES bus pasirengusi dalyvauti šiuose procese. Dar viena pastaba būtų dėl tos pozityviosios darbo atvarkės, kuri buvo minėta, kuri buvo aptarta. Iš tikrųjų, ji pasiteisino, ji suveikė, kadangi didelė dalimi ji leido atsisakyti tos nuostatos, kad na, mes nusipelnėme, mums kažkas tiesiog priklauso. Tokių pastabų nekartą girdėjome iš turkų partnerių. Tai įnešė ne vieną pozityvų elementą ir manau, kad tiek ministrė atstovaujantį pirmininkančių valstybę, tiek mes apie tai jau kalbėjome. Uh, Kas dabar yra svarbu? Dabar svarbu susijęti įvairius dalykus, kuriuos mes paminėjome, sukurti tam tikrą impulsą, tam tikrą postumį ir pasiekti, kad stojimo dėrybos vėl atsinaujintų ir kad šitas procesas būtų tvarus. Kadangi Tai vienintelis būdas Turkiją priartinti prie Europos, e, kurią charakterizuoja tam tikros vertybės, e, teisinės valstybės pagrindai, na ir tiesiog pagarba pagrindiniams teisėms ir laisvėms. Ačiū, komisarė. Ir dabar pabaigai šį darbo tokias punktą užbaigs tarybos atstovė, ministrė Kreiton, kuri kalbės tarybos vardu. Pone, žodis jums. Labai ačiū pirmininkė. Aš norėčiau pradžiai padėkoti parlamento nariams už labai išsame diskusiją. Manau, kad tai akivaizdžiai parodo, kad darybų procesas vėl įgauna pagreitį ir jisai skatina tiek politinės, tiek ekonominės reformas, tolesnės reformas Turkijoje. Tai yra iš tikrųjų turbūt geriausias būdas judėti į priekį ir mes turėtumėm toliau žengti šio keliu, mes turėtumėm toliau skatinti tikras reformas Turkijoje. Aš jau savo žanginėse pastabose minėjau ne vieną sritį, kur be abejo tolesnių reformų dar reikia ir aš nenoriu iš naujo viso to kartoti, aš girdėjau taip pat, kad ne vienas parlamentaras irgi kalbėjo apie šias problemas. Taip pat e, rezoliucijoje e, buvo pabrėžta, kad abi šalis daug išloštų dėl tolesnės pažangos darybose, dėl politinių ir ekonominių Turkijos reformų. Uh, e, iš mūsų pusės, pirmkantė tai valstybė, draugės valstybės narvis, draugės su komisija, iš tikrųjų darome viską, kas įmanoma, kad procesas judėtų į priekį ir mus džiugina, kad pirmininkaujant Airijai mes e, matėme savočką lūžio tašką. Ir tikimės, kad dar iki savo pirmininkavimo pabaigos jau matysime tam tikrą pažangą. E, Apimedama norėčiau priminti, kad galų gale Būtent nuo Turkijos e, gebėjimų ir noro įdėti prieki priklausys darybo eiga. E, kitaip sakant, e, kamuolys dabar yra Turkijos aikštelės pusėje. Jie žino, kokios sąlygos yra keliamos. Labai svarbu, kad šitie keliami reikalavimai, keliamos sąlygos tebe būtų esminis faktorius, esminė varmo jėga. E, be abejo, Turkija turi pademonstruoti ne tik tai nuoširdžias pastangas e, darybose, bet taip pat ir e, turi pademonstruoti politinės lyderystės ir valios apraiškas. Na, iš savo pusės mes be abejo irgi turime pripažinti tos tolesnius pasiekimus. Taigi, iš savo pusės be abejo turėtumėm taip pat akcentuoti ypatingą e, Europos parlamento vaidmenį kadangi būtent jis veikdamas tame platesnėme kontekste gali traukti ir ES valstybių narių, ir Turkijos piliečius tolesnės diskusijas e, ir užtikrinti e, šios svarbaus proceso palaikymą plačioje visuomenėje. E, apie tai tikrai labai svarbu dar ir dar e, užsiminti. Ir noriu padėkoti parlamentarams už visą jų nuveiktą darbą ir be abejo ypatingai noriu padėkoti pranešėjai už parengtą pranešimą. Ačiū. Dėkuoju, gerbiamą ministrę. Šiuo pareiškimu baigiame e, šio klausimo aptarimą. Baigė, gavome pasiūlymą rezoliucijai, diskusiją e, apie užsienio reikalų komiteto rezoliuciją baigėme, balsavimas rytoj 11.30. Norėčiau dabar pasinaudoti progą ir pasveikinti ponio Manroitin, parengus šį pranešimą. Diskusija buvo